Otwieram posiedzenie po wczorajszej. Posiedzenie pradedamas. E, proszę Państwa, kolejny. Jis buvo sustabdytas vakar vakare. Ponios ir ponai, pirmoji, pirmasis mūsų darbo atvarkės klausimas yra e, biudžeto projekto 2010 metams pristatymas taryba jį pristatys ir aš norėčiau